So, colleagues, we're, um, good afternoon. We're going to begin. Legos, laba diena. Pradėsime posėdį. Problema dėl to, yra kelios problemas. Problema pavėlavo. Pro... Pirmininkas pavėlavo 10 minučių, tai labai atsiprašau. Taip pat matau, kad ir nelabai daug kolegų atėjo. Pone Boni, jūs laikotės ištvermingai. Ir jeigu būtų koks tai apdovanojimas nuo Libė komiteto, tai aš tikrai jį įteikčiau jums. Na, tikrai. Taip pat turime ir personalo narių. Šeimas vat vaikšto. Um, thank you for being here. Taigi, dėkoju, kad atvykote. Problemų gal atsirado ir dėl to, kad pradedame antrą valandą, paprastai posėdis pusės trijų, būna tri, trečią valandą prasideda. Taigi atsiprašau visų, šiek tiek neįprasta diena, dėl to, kad balsavome ir panašiai. Taigi atsiprašau visur ypatingai svečių, kurie atvyko. Na, posėdis beje yra transliuojamas internetu, taigi daug žmonių gal jo, jo klausysis internetu, nes, na, tiesiog daug kas gal išvykę yra. Taigi, ponia Boni, labai puiku, kad jūs, ar jūs tikrai būsite per visą posėdį, taip? Tai yra svarbu. Dar yra narė viena, ar čia lankytoja? Ne tik vienas narys yra. Taigi, gal teskime tuomet darbą. Neatsimenu, kad kada nors posėdėje būtų tiek mažai dalyvių. Tiesiog dėl na, struktūrinių priežasčių taip viskas susiklosti, dėl to, kaip e, klostėsi diena. Tiesiog balsavome dėl kelių įdomių įrašų. Ir e, daug, daug kolegų atvyko, prabalsavo ir išėjo. Taigi Dėl tokių struktūrinių pokyčių taip atsitiko. Dabar septintas darbo tvarkės klausimas, aštuntas ir devintas klausimai. Internete organizuojamo, organizuotų nusikaltimų traktavimo, grėsmės vertinimas. Europolo generalinis operacijų direktorius ponas Van Gemert atvykęs. Mes įvertinsime studiją dėl teisės saugos iššūkių kibernetinių nusikaltimų srityje. Ir taip pat po to studija bus pristatyta apie kibernetinį saugumą Europos Sąjungoje, bandant išteiškinti, kokios, kokias tai kelia grėsmės ir kokie galimi sprendimai. Daktaras e, Nikol van der Müllen ir a, jo iš RAND Europa, Kembridžio tarnybos, irgi pasisakys ir pristatys tą studiją. Taigi tai yra bendros diskusijos pirmose diskusijose, nu, pirmoje diskusijos dalyje suteiksime žodį ponui Van Gemert, Europolo generaliniam direktoriui, generalinio direktorius pavaduotojui. Jis papasakos apie internetu organizuojamus nusikaltimus ir jų grėsmę bei jų vertinimą. Na, o po to politikos mokslų profesoriai pristatys savo studiją. Taigi, pirmiausia žodis ponui Van Gemert. Ačiū, ponė pirmininkė, dėkoju, kad pakvietėte mane pristatyti 2015 metų ataskaitą, grėsmės vertinimo studiją. Ir aš norėčiau priminti vieną klausimą, kurį baigėte svarstyti prieš savaitę, tai yra Europolo reglamentą. Norėčiau padėkoti Jums ir Libio komiteto nariams bei pasveikinti Diezdemerą kuris puikiai atliko darbą, nes na, tas darbas mums buvo labai svarbus. Tai yra Europolo reglamentas, sudėtingas klausimas, užtruko tikrai netrumpai ne, ne ir daug um, ten su juo susijusių padarinių, taigi dėkoju už jūsų poziciją ir pirmininkaujančio Luksemburgo metu buvo užbaigtas šis klausimas svarstyti ir tai susiję ir su šiandien aptariama tema, bandant surasti pusiausvyrą tarp teisinio pagrindo viena vertus ir piliečių laisvių užtikrinimo ir pagrindinių piliečių teisių užtikrinimo. Taigi aš tikrai norėčiau padėkoti Europos teisės saugos institucijoms už šį pasiekimą. Na, o šiandien norėčiau pristatyti kiberte, kibernetinių nusikaltimų grėsmę, vertinant iš Europolo perspektyvos ir norėčiau pasinaudoti galimybę ir trumpai papasakoti, su kokiais svarbiais iššūkiais mes šioje srityje susidurėme Mano direktorius praeitą savaitę, Vainraitas lankėsi čia ir kalbėjo apie terorizmą, jūs taip pakvietėte taip pat aptarti ir migracijos krizę, išorės santykius ir jų priežiūrą, bet šiandieną, kiek suprantu, trečia labai svarbi tema, tai yra kibernetiniai nusikaltimai ir kaip tikrai galiu pasakyti, kad mes visuomet mielai linkę dirbti su Lybe komitetu ir papasakoti apie savo darbą. Dabar labai trumpai apie kibernetinių nusikalt... nusikaltimų centrą, Jis pradėjo veiklą 13 metų sausio mėnesį, tikslas sustiprinti ES teisės saugos institucijų reakcija į kibernetinius nusikaltimus. Vienas pagrindinių elementų, kuris minimas ir kibernetinių nusikaltimų strategijoje, kuri irgi 13 metais buvo paskelbta. Taigi pagal įgaliojimus, kuriuos suteikė ES, mes pasitelkėme kovos su kibernetiniais nusikaltimais patirtį ir uh, sukūrėme tokį modelį, kaip koordinuoti kovą su kibernetiniais nusikaltimais. Europolas, o šis centras yra Europolo dalis, jo pagrindinis uždavinys yra keistis informaciją, taip pat pasikliauti daugiau nei 200 ryšių pareigūnais, kurie, kurie dirba visose ES valstybinėse narėse, plus penkiose nepriklausančiose valstybėse. Taigi yra planuojamos tarptautinės policijos e, pajėgų operacijos, dirbame su tarptautiniais partneriais daug, tokiais kaip Interpolas, taip pat su tokiamis šalimis kaip JAV bei Norvegija ir kitomis. Ir taip pat e, norėčiau čia paminėti, kad mes veikiame labai griežt, griežtoje duomenų, apsaugų, duomenų apsaugos sistemoje. Ir būtų geriau, jeigu netgi šioje srityje būtų ES reglamentas patvirtintas. Taigi, taigi, kokia yra situacija su e, kibernetiniais susikaltimais, tai yra tapatybės vagystės, skaitinių kortelių vagystės, taip pat ginklai, padirbtos prekės ir panašiai, toliau lytinis vaikų išnaudojimas ir taip pat kibernetiniai išpoliai, kurie tikrai paveikia kritiškai svarbias infrastruktūras, informacinės sistemas ES ir visame pasaulyje. Ir tam tikslui mes 2015 metais daugiau nei šimtą aukšto lygmens e, operacijų įvykdome, įvykdėme. Ir viena, vienas sėkmingiausių novatoriškų veiklos metodų buvo e, GCAD. Ir norėčiau paminėti kelias problemas, su kuriomis susidurėme. Tai yra labai svarbu, kad valstybės narės suvoktų, kad mes turime dalintis informaciją per sienas ir tai yra netoks jau paprastas ar eilinis bendradarbiavimas susijęs su bendromis darbo grupėmis, o 14 metais mes apie tai paskelbėme, kai buvo patvirtintas atitinkamas reglamentas. Na ir e, tokie pareigūnai vertina grėsmes ir atlieka tyrimus ir vertinama viskas iš aukštesnio nei nacionalinis, iš aukštesnės nei nacionalinis lygmo perspektyvos. Taip pat e, ryšių pareigūnai dirba labai aktyviai bendradarbiaudami ir tam darbui vadovauja valstybės narės. Na ir tas džihad e, sugebėjo daugiau nei dešimt tokių transnacionalinių kibernetinių operacijų atlikti. Taigi, kokia situacija 15 metais? E, Jokta pristatyta ir internetu, tai yra tokia, toks strateginis vertinimas apie interneto atliekamus organizuotus nusikalstamumus. nusikalstamumus. Čia yra teisė, vertinima teisėsaugos perspektyva ir tai ne vien tik tai privačiai atliekamas vertinimas. Dokumento tikslas yra apžvelgti kibernetinių nusikaltimų situaciją ir informuoti politikos formuotojus apie tai, kokie yra poslinkiai, kokie, kokie, su kokiamis problemomis susidarė teisėsaugos institucijos. 28 valstybės narės tame dalyvauja, taip pat privati pramonė ir finansinis sektorius bei akademikai. Kokie pagrindiniai studijos rezultatai? Pirmiausia, kibernetiniai nusikaltimai, kaip žinia, yra labai didelė pramonė, kuri yra labai agresyvi ir konfrontacinė Ir tai yra naujas dalykas mūsų vertinimu, tai yra ir būdas įtraukti organizuotus nusikaltelius, tai yra turto prievartavimas, įmonių, privačių asmenų turto prievartavimas, taip pat viskas daroma gan atvirai, netaip jau, netaip slaptai. Ir taip pat tai reiškia, kad dėl to, kad kibernetiniai nusikaltimai yra kaip paslauga, tam tikrie uh, nusikaltėliai atlieka tokius nusikaltimus, įgyja tam reikiamas priemonės ir laikosis labiau agresyvaus požiūrio. Taip pat e, išpoliai naudojant kodus irgi yra labai populiarūs. Du trečdaliai valstybių narių atlieka tyrimus e, susijusius tokiais išpoliais ir praeitais metais buvo Tova operacija atlikta, kur buvo surasti E, tam tikra programinė įranga susijusi su kodais. Keiška programinė įranga buvo surasta. Daug dirbame su privačiais partneriais ir taip pat bandome išsiaiškinti nukentėjusiosius ir suteikėme jiems reikiamas priemonės. Na ir jeigu jau tampate tokio kenkėjiškos programinės rinkos auka, tai žinokite, kad yra sprendimų. Taip pat mes turime tam tikrą domenų bazę susijusią su, su nusikaltimai susijusiai su um, finansinės informacijos vagystėmis. Čia problema yra ta, kad trūksta saugumo sukuriant naujus įrenginius ir programinę įrangą. Ir labai ilgai užtrunka, kol yra užglaistomos tos problemos, surandamos ir išsprendžiamos tos problemos. Dėl to nusikaltėliai naudojasi tomis silpnosiomis vietomis ir čia yra tikrai daug ką dar galima patobulinti. Toliau kodavimo technologija, anonimizavimo technologija irgi labai paplitusi įvairiose srityse, 15 metais, pavyzdžiui, Europoje daugiau kaip 3 ketvirtadalį kibernetinių nusikaltimų tyrimų buvo susijęs su kodavimu, bandant koduoti duomenis ir ryšius. Taip pat aukšto profilio kibernetiniai nusikaltimai ir atitinkama operacija Duke Mozet. Ten 62 procentai matėme visų žinučių. Nusikaltėlių grupių narių yra keičiami tam tikrais kodais, naudojant uh, kodavimo programinę įrangą, kuri yra laisvai prieinama. Taigi, tada buvo sunku net suprasti, kokią informaciją įtarimėje dalyjosi ir taip pat neturėjome kritinių, kritiškai reikalingų įrodymų. Taigi tai reiškia, kad policijos priemonėmis reikia stebėti nusikaltelių ryšius ir bendravimą, atliekant tyrimą, pavyzdžiui, pasiklausant ir panašiai, bet tokios priemonės tampa vis mažiau efektyvios. Tai reiškia, kad policija, teisėsaugos institucijos neturi pakankamai priemonių. Tas pats pasakytina kai tais atvejais kai yra areštuojama ir, pavyzdžiui, konfiskuojamas serveris, jeigu viskas yra užkoduota, tuomet e, teisės saugos institucijos beveik negali tirti, ištirti nusikaltimo ir patraukti atsakomybę, ir tai tikrai labai nubilia. Ir e, dar vienas dalykas, kurį norėčiau paaiškinti, nes apie tai buvo kalbama Europolas, kaip teisės saugos institucija niekuomet met nereikalavo, kad būtų draudžiamas kodavimas. Mes tokios pozicijos nesilaikome ir kurie taip teigia, tai nėra tinkamai informuoti. Čia reikia daryti aišku skirtumą tarp Europos teisės saugos bendruomenės, kurią atstovaujame, ir žvalgybos. Žvalgybos, kuri turi galbūt kitokią nuomonę nei mes. Europole mes taip pat puikiai suprantame, kad be kodavimo internetas neveiks dabar ir ypatingai ateityje. Ir mes priešingai prašome, kad būtų priimti, rimti teisės aktai, kuriuose būtų subalansuotai suteikiami įgaliojimai teisės saugai, kad ji galėtų toliau prisidėti prie baudžiamo teisingumo sistemos ir padėtų atlikti tyrimus ir ištirti nusikaltimus, taip pat išsaugant nukentėjusių ir piliečių teisės. Ir aš manau, kad yra nemažai alternatyvių priemonių, kuriomis galėtų pasinaudoti ES, kad pasiektų pusiausvyrą ir sušvelnintų iššūkius nepakenkiant technologijai, nes Ir vienas pavyzdžių būtų, mes pasakome, kad būtų harmonizuoti teisės aktai dėl privalomo atskleidimo informacijos. Tas yra būtina. Tačiau, kalbant apie įjoktą, mes matome, kad nusikaltėliai bitkoinais vis dažniau naudojasi kaip atsiskaitimams. Kai ir, ir juos naudoja kitų internetinių nusikaltimų atveju. Tai reiškia, kad pinigų plovimo teisės aktai šioje srityje turi būti uh, pritaikyti ir virtualiai valiutai. Ir aišku, klientai turi būti to verslo modelio dalis. Ir dar keli rezultatai, kuriais norėčiau pasidalinti. Paskelbtų duomenų pažeidimai, socialinė inžinierija tampa irgi labai veiksminga priemonė, ypatingai sukčiavimo atvejais ir taip pat sukčiavimo srityje matome, kad irgi yra nemažai iššūkių. Dėl lytinio vaikų išnaudojimo matome, kad komerciniais tikslais yra transliuojamos vaikų išnaudojimo scenos, taip pat nepadari, nepadaros turinys yra platinamas ir tai kelia nerimą, kalbant apie jaunus piliečius ir jų ateitį. Taigi, išvados. Pateiksiu kelias rekomendacijas. Tam, kad veiksmingai galėtumėme kovoti su kibernetiniais nusikaltimais, turime teisės saugos institucijoms suteikti reikiamas priemonės, mokymą, išteklius, kad būtų galima tirti nusikaltimus juodame tinkle ir kad e, būtų užtikrinamas anonimiškumas ir kodavimo technologijų naudojimas. Reikia dirbti su privačiu sektoriumi, finansiniu sektoriumi ir akademija. Taip pat reikia daug dėmesio skirti prevencijai, samoningumo paniai, mokymams, pajėgumų kur, kūrimui teisės saugos institucijose. Taigi aukų apsauga taip pat turi būti įmanoma turimomis priemonėmis, pavyzdžiui, nukentėjusiojo ID ir taip pat bendrais teisės aktais Europos Sąjungoje. Turime patvirtinti priemonės, kad būtų kodavimo uh, technologijos taik, pritaikomos efektyviai. Ir tokiu būdu manome, kad galėsime pasiekti pusiausvėros tarp privatumo ir taip pat teisės saugos tinkamo darbo. Aišku, čia reikia politinės valios ir atsakomybės, kad būtų galima pasiekti konsensusą, kuris yra būtinas po Snowden Leaks atveju vis daugiau gyvenimas persikėlė į internetą ir piliečiai nusipelno apsaugos internetinėme gyvenime lygiai taip pat kaip tikrajame gyvenime. Taigi jūs irgi turite prisidėti, kad padėtumėte teisės saugos institucijoms šioje srityje. Ačiū. Dr. John Desbos. Um... Labai ačiū. konfliktų laisvės ir saugumo studijų centro mm, iš Briuselio universiteto mokslinis bendradarbis taip pat galėjo prisijungti prie mūsų ir iš karto suteiksiu jam žodį. Ačiū pirmininkė, turiu skaidrės. Great. Thank you. Uh, good afternoon. Uh, on behalf of my colleague... Labadiena, kolegų vardu, noriu padėkoti lybė komiteto nariams už kvietimą ateiti pas jūs ir pristatyti mūsų studiją dėl teisės saugos iššūkių kovant su kibernetiniais nusikaltimais. Šios iššūkius analizuojant mūsų paprašyta sutelti dėmesį į šifravimą, anonimiškumą E, duomenų pavertimą anonimiškais ir taip pat e, šifruotas valiutas. Ir čia suteltas dėmesys į kibernetinius nusikaltimus, galvojant apie Europos politikos formavimą, ypač trijose sritise, galvojant apie saugumo darbo atvarkę. Taip pat yra pažvelgta, aišku, į duomenų pažeidimo mm, nu, atvejus, kaip žinome, kaip ponas Franhemert pasakė, e, anie metai buvo tikrai duomenų pažeidimo, nulaužimo atvejai, mm, kuomet visi sektoriai buvo paliesti. Na ir galiausiai panalizuota, mm, ar yra reikalingų kažkokių tai priemonių, prieštaringų galbūt mm, pareiškimų dėl to, kad internetas mm, yra tamsi, tamsi juoda skylėjų, tamsi vieta teisėsaugai. saugai galvojant apie interneto paslaugų teikimą, kadangi vis daugiau yra naudojama šifravimo programinės įrangos, programinės įrangos, kuri duomenys verčia anonimiškai. Ir čia JAF ypač yra indėlis labai svarbus, tai, tai ką mes kasdien naudojame, pavyzdžiui, iMessage, Messengerį, Facebooką ir panašias programinės įrangas, kai pro, pro, programas, kai naudojame. Uh, kas vyksta. Galvojant taip pat ir apie, pavyzdžiui, Paryžiaus, e, po Paryžiaus atakų, e, Prancūzijos valdžios, kokie yra planai, e, kaip kovoti su saugumo iššūkiais. Ir mes sutelkėme dėmesį iš tai tokias pagrindinės išvadas. Uh, kokios yra techninės technologinės priemonės, kuriomis galima, mm, kuriomis galima kovoti su nusikalstama veikla internete. Ir aišku, mes daugiau žiūrėjome ne į techninius technologinius aspektus, bet į politikos formavimo priemonės, teisės principai, kas yra įtvirtintas teisės aktai, aktuose, dėl ko, aišku, Mm, galvojant apie kibernetinius nusikaltimus, reikia užtikrinti teisingą teismo procesą, visas teises ir uh, galvoti apie tolesnius rezultatus. Toliau išvados yra dėl, pateikiamos dėl tos minties, pavyzdžiui, kad teisės saugai internetas tampa tamsiu mišku, um, tamsia vieta. Iš tikrųjų, dabartinės technologijos um, tyrimams ty, tyrimo, tyrimui neužkerta kelio, bet aišku, jį komplikuoja. Ir mes girdėjome iš Eurojust, Europolo pareiškimų, kad tyrimai, e, galvojant apie tokius nusikaltimus, reikalauja, kad būtų techniniai įgūdžiai labai specifiniai ištobulinti, išplėtoti ir dažnai tokių techninių įgūdžių neturi nei tos agentūros, nei valstybės narės savo personalos. Men kontekste. Ir mes galvojame, kad galbūt kartais pasitelkiama tokiai, to, tuo kaip paskatomi, kaip priežastimi pasiteisinimu, kodėl reikėtų išplėsti personalą ar finansavimą. Tačiau daugeliu atveju kibernetiniai nusikaltimai vykdomi pasitelkiant tą ta pač, tas pačias priemonės, kurias egzistuoja labai seniai. E, dažniausiai yra pasinaudojama žmogiškomis silpnybėmis, o ne kažkokiamis labai ypatingomis naujovėmis, techninėmis naujovėmis. Be to, galvojant apie šifravimą, ar apie kažkokias kitokias priemonės, kurios užkerta kelią uh, e, prieimui prie duomenų, tai realiai dar vienas sluoksnis šifravimo raktų, tai būtų tik tai dar didesnis pažeidžiamumo sluoksnis. Uh, Taigi tas pareiškimas, kad e, iš tikrųjų e, internetas darosi vis sunkiau įveikiama sritis teisės saugai nėra visiškai teisingas, atsižvelgiant į tą studiją, kurią mes atlikome šio komiteto mm, prašymu. Mes galvojame, kad kibernetinis saugumas, žvalgybas, kibernetiniai karai, kibernetinė gynyba E, kibernetiniai nusikaltimai, visa tai yra tarpusavė susiję. Ir tokie radikalūs pareiškimai, kad reikia labai plataus spektro prieigos priemonių, nes internetas tampa tamsia vieta teisės saugai, iš tikrųjų nėra paremti e, labai plačių e, situacijos įvertinimu. Kita skaidrė. Toliau mūsų studijoje yra dar vienas paketas išvadų, kur kalbame apie es kibernetinę politiką. Mes galvam būtent, kas yra kibernetiniai nusikaltimai, kokie jie yra ir mes, pant, mes galime pritarti tam, ką sako ir kitos studijos šioje srityje, ką komitetas yra užsakęs, nes iš tikrųjų priemonės, kurios galbūt naudingos kovoti su kibernetiniais nusikaltimais, galbūt kibernetinio saugumo prioritetam ir nėra visiškai naudingos. Ir todėl reikia galvoti apie kitokias priemonės, kur, kad visą tai reikia daryti atsižvelgiant į tai, kad Europolo ir AC3 veikimo sritis plečiasi. Europolo manda, pagal Europolo mandatą yra sukurta EC3 dar taip pat bus ir JCAT bendra darbo grupė, kur valstybės narės, taip pat ir ne ES valstybės dalyvautų kartu ir imtųsi atitinkamų veiksmų kibernetiniai nusikaltimai, reikia suprasti, jau pagal savo apibrėžimą yra nusikaltimai per sieną. Tai galbūt esminis toks skirtumas tarp paprastų nusikaltimų ir kibernetinių nusikaltimų. Ir todėl labai svarbu, kad veiksmų būtų imtasi visoje Europoje. Čia mes išvelgėme tam tikrą įtampą tarp skirtingų požiūrių kibernetinius nusikaltimus. Tai yra mm, visų pirma, tai tas tik tai jau nusikal, įvykusio nusikaltimo tyrimas, o kita pusė būtų priemonės užkirsti kelią tam, galvoti, kaip išvengti to, kaip užtikrinti be to ir paskui tai visus teisingus procesus. Taigi čia ir, ir, ir teisės, ir iššūkiai kartu yra. Na ir galiausiai apžvelgsime konkrečius rezultatus teisiniai iššūkiai sėtiniai su kibernetiniais nusikaltimais. Dažnai, aišku, dėl kibernetinio nusikaltimo, jeigu nori kaž, surinkti kažkokius įrodymus, reikia dirbti nepaprastai greitai. Taigi reikia tokių tarptautinio bendradarbiavimo formų, sistemų, kurios veiktų efektyviai, greitai, nes dabar veikiančios sistemos yra pernelyg lėtos ir sudėtingos. Reikia daug spartesnių priemonių. Nei mes, nei pranešimas, nei Europos tarybos atitinkamos komitetas. Negalvoja, kad reikia kad reikėtų esminių pasikeitimų, reikėtų uh, taip pat bendravimo ir su privačiu sektoriumi, sektoriumi, reikia ir tiesioginio informacijos keitimosi, reikia, kad teisės auga gautų uh, tiesiogiai iš privataus sektoriaus jau uh, įrodymus ir visą reikalingą informaciją. Aišku, dėl to kyla jurisdikcinių klausimų, problemų, ypač dėl, pavyzdžiui, teismo proceso, teisingumo, tinkamumo tyrimo, jeigu, pavyzdžiui, surinkta informacija kažkaip tai iš kompanijų pažeidžiant pagrindinių teisų nuostatas ar panašiai. Uh, Taigi mes galvojame, kad čia teisės saugos iššūkis pagrindinis yra sėtinas labiau su teisės aktų pakeitimu ir tik po to jau galima bus galvoti apie kitų priemonių keitimą. Taigi reikia galvoti apie es duomenų apsaugos reglamentą ir panašius teisės aktus. Ypač, kadangi Europos tarybos kibernetinių nusikaltimų konvencija, kuri yra tikrai puikiai konvencija, kai kuriais atvejais neapibrėžia tinkamai privatum, asmens gyvenimo privatumo, pavyzdžiui, apsaugos nuostatų pakankamai. Toliau, Mes pateikėme rekomendacijas, tris iš jų čia pristatau skaidrėje. Mes galvojame, kad tikrai jau laikas peržiūrėti visą ES kibernetinio nusikalstamumo infrastruktūrą ir įgaliojimus. Reikia pasižiūrėti, kaip yra bendarbiaujama su privačiu sektoriumi. Ir tik tada, kai bus atlikta peržiūra, jau bus galima galvoti apie pakeitimus. Toliau galvojant apie bendradarbiavimą su trečiomis šalimis, ar tai būtų valstybės, ar privatus sektorius, turi būti bet koks toks, toks bendradarbiavimas paremtas aiškiomis ribomis dėl žmogaus teisų, dėl proporcingumo. Um, reikia žiūrėti, pavyzdžiui, kaip įgyvendinama Europos tarybos kibernetinių nusikaltimų konvencija, kas keičiasi toje srityje. Trečia. Kibernetiniai nusikaltimai negali būti naudojam, negali būti pasiteisinimas kažką ap, apriboti informacijos, pavyzdžiui, e, saugumo informacijos šifravimo protokolus ir panašias galimybės. Išklausysime e, kibernetinio apsaugos nuo kibernetinių grėsmių strategiją skirtą ES. Ačiū pirmininkė ir ačiū už galimybę mums pristatyti savo parengtą studiją. Pristatysiu studijos tikslus, pagrindinės išvadas ir politikos, e, politinių sprendimų galimybės, kurias pristatome studijoje. Taigi, ko siekėme? Siekėme išsia, išaiškinti svarbiausias kibernet, svarbiausias kibernetinės grėsmės kylančias ES, taip pat ES gebėjimus atremti tas grėsmės bei e, atremti tokias, gebėjimus atremti tokias grėsmės JAV. E, įvertiname dabartinę tarp valstybinio bendradarbiavimo situaciją ir e, taip pat valstybės narėse egzistuojantį požiūrį į, į, į šį reiškinį. Ko, ko, kokios yra mūsų išvados, kalbant apie visus šios išvardintus punktus. E, pagrindinės grėsmės. Įdomu tai, kad mano pristatymas susijęs su pirmuoju šio renginio pristatymu apie Europolą. Ir iš tikrųjų mes atlikome dvi užduotis. Visų pirma, norėjome labai aiškiai parodyti, kad grėsmės. E, grėsmių įvertinimas nebūtinai yra toks, kokį mes, kokiu mes jį įsivaizduojame. Taip pat dažnai visuomenėje esant vyraujanti nuomonė apie grėsmių vertinimą yra netitinka tikrovės ir viskas suplakama į vieną vietą. Todėl nėra tikslių apibrieščių, apie ką mes kalbame vienam žmogui tai gali būti priemonė, kitam, kitas tai gali suvokti kaip grėsmę. Studijoje taip pat kalbame apie tai, kad suvokimas apie tai, kas e, yra grėsmė, skiriasi nuo pagal tai, kokie kriterijus taikome. Kibernetinės grėsmės e, gali būti išpūstos, jeigu jas išpučia žiniasklaida arba politikai. Todėl palyginę grėsmių vertinimo studijas parengėme rekomendacijų, kaip parengti labiau suderintą grėsmių atremimo sistemą, kad jas geriau integruotume. Ir to, to, tų grėsmių vertinimo studijos vien, viena kita dubliuoja ir dažnai remiasi viena kita. Taigi čia E, pristatome, kokios sistemos mes norėtume. E, į, į, grėsmių komponentai. Grėsmę sudaro veikėjai, priemonės ir tikslai. Ir e, čia galėtume kalbėti ir apie e, išpolio pobūdį, bet apie tai galime labiau diskutuoti. Bet manome, kad reikia nuseklios sistemos. norėjome pasiūlyti e, rimtesnių išvadų vertindami e, grėsmės, grėsmių analizę. Ir kalbant apie grėsmių veiksnius, tai pagrindiniai grėsmių veiksniai yra valstybės ir e, internet, internetinėje virtualioje erdvėje veikiantis nusikaltėliai, kurie perka tam tikras paslaugas. E, grėsmių įrankiai, kenkėjiška programinė įranga yra viena, vienas iš pagrindinių įrankių. Taip pat į bankų sistemas prasismelkianti kenkėjiška įranga yra populiarus įrankis. Bandėme įsiaiškinti, kokią, kokią čia struktūrą galime išvelgti. Kaip visą tai e, paversti e, gebėjimais e, atremti virtualias grėsmės. Rėmėmės, manome, kad reikia atsparumo tokiems nusikaltimams, reikia apibriežti tuos internetinės erdvės nusikaltimus ir kurti gynybą, gynybos strategiją. Ir čia manome, kad svarbi agentūra yra ENISA, kuri padeda valstybėms narėms ir Europos Sąjungai. Virtualių nusikaltimų srityje Europolas ir ypač ECR, EC3 centras yra svarbus kibernetinėje virtualioje kibernetinėje gynyboje ES vaidmuo netoks svarbus, nes čia veikia valstybės narės. 2014 patvirtintos tarybos išvados ir e, yra skiriami gebėjimai, kad būtų įgyvendinta ši strategija. Šioje studijoje mes taip pat lyginame situaciją ES e ir JAV. JAV padėtis yra visiškai kitokia e, veiklos šioje srityje istorija daug yra ilgesnė ir ten yra daug daugiau agentūrų dirbančių toje srityje. Vyksta dalymasis informacija su ES ir taip pat jungtinėse valstijose, nežiūrint visų pasiūlytų pakeitimų, vis dar bandoma e, kažką keisti, iš dalies dėl to, apie ką kalb... dėl, to, dėl tų priežasčių, kurias minėjo prieš, tai, prieš mane kalbės, e, kalbėtojas. Čia matote sistemą, kuri nėra išsame, čia čia pristatytos visos agentūros, kurios jungtinėse valstijose užsijima e, gynybą e, nuo e, virtualių nusikaltimų. Taigi, jungtinėse valstijose svarbiausi vaidmenį šių nusikaltimų srityje vaidina vidaus reikalų departamentas, kuris prižiūri. Atsiprašau, saugumo, vidaus saugumo departamentas. E, virtua, už virtualių virtualius nusikalt, su virtualiais nusikaltimais nekovoja nei viena atskira agentūra, bet CŽV, FTB, žinoma, vaidina svarbu vaidmenį bei slaptoji tarnyba, kuri yra e, vidaus saugumo departamento dalis. Gynybos nuo šių nusikaltimų srityje parengta nauja strategija, kur kalbama apie puolimo gebėjimus šioje srityje. Dabar mm, perės, pakalbėsiu apie tarptautinį bendradarbiavimą. Mes žinome, kad e, tarptautinis bendradarbiavimas yra svarbus abiejose kontinentuose ir žinome, kad jungtinėse valstijose bendradarbiavimas yra aktyvesnis. Tai šiandien jau taip pat buvo minėta, kad abipusios savitarpios teisinės pagalbos procesas yra jau pasenęs ir tampa kliūtimi siekiant veiksmingai e, gauti, surinkti informaciją ir tarptautinių studijų centras yra pranešęs apie tai, kad tyręs tą situaciją ir e, turime žinių, kad kartais tyrimas užtrunka mėnesių mėnesiais, jeigu ne metais. Tačiau, kaip jau anksčiau buvo minėta, svarbiausias iššūkis rasti tinkamą pusiausvyrą tarp e, tyrimo, e, būtinybės atlikti tyrimą ir užtikrinti asmenų teisės. Čia svarbus yra teisingumo teismo sprendimas dėl e, asmens, dėl privačių duomenų laikymo ir saugojimo. Akcentuojama informacijos srautas iš privataus sektoriaus į viešą ir atvirkščiai. E, Veiksmingumo aspektas. E, Veiksmingumas labai sunku įvertinti. Visų pirma, dėl to, kad ES dar tik tai ruošia savo gebėjimus, kuria šiuos savo gebėjimus šioje srityje. Tik neseniai buvo susitarta dėl teisės akto šiuo klausimu, studija buvo rengiama anksčiau ir e, tikriausiai tame teisės akte aptarti tie aspektai, kurie buvo tirti šioje studijoje. Taip pat es požiūris yra suskal, sus, ne vienalytis, tačiau pažangos yra e, iššūkis, tai gebėjimų skirtumai ir, priori, ir nevienodi prioritetai valstybėse narėse. Kalbant apie pasirinktą reglamentavimo būdą, e, siūloma nuo laisvanoriško te, e, teisės nuo laisvanoriškų užduočių pereiti prie tam tikrų pareigų nustatymo šioje srityje. O Junktinėse valstijose, kaip pamatėme palyginę situaciją čia ir ten, e, visi teisės teisėkuros pasiūlymai e, kibernetinio saugumo klausimų yra pristatomi daug plačiau ir viešiau ir e, diskutuojami žiniasklaidoje. Tai yra tiesiog galima daugiau apie tai pasiskaityti. Taigi, kokios politikos galimybės egzistuoja? Visų pirma, skatintume siekti E, vienodesnio grėsmių vertinimo ir remtis tam tikrą sistemą, kur naudojami vienodi terminai ir tuomet būtų aišku, apie ką kalbama. Taip pat atsiž... išnagrinėję Amerikos pavyzdį, labai ragintume panaudoti jau esamas egzistuojančias struktūras. struktūras. Tai nėra paprasta EC3 e, ta, centras buvo įkurtas tam, kad būtų užpildyta iki, iki tol buvusi, iki tol egzistavęs vakumas. Kaip jau sakiau, pasiektas susitarimas dėl Enisos direktyvos, bet rengdami savo apžvalgą pastebėjome, kad yra galimybė, kad susiskaldimas šioje srityje dar padidės dėl to, kad saugumo tarnybos nenori dal, ar, ar žvalgybos tarnybos nenori dalytis inform, informaciją. Remdamasi savo informaciją galiu pasakyti, kad tai dar nevyksta. Ir, ir tai aktualu, ypač atsižvelgiant tai, kad reikia ypač spartaus atsako šioje situacijoje. Europolo reglamentas dar tik buvo rengiamas, kai mes ruošiame savo studiją. Ir taip pat mes kalbėjome, mes, mes nagrinėjome ir privataus sektoriaus įtraukimo galimybę ir, ir galiu pasakyti, kad kai kuriais išimtiniais atvejais tai, tai yra visai patraukli galimybė. Ir galiausiai mes, kaip ir daugelis es institucijų, konstatuojame, kad yra gebėjimų skirtumai tarp valstybių narių, bet tam, kad suvoktume, kur tie skirtumai yra, turime rimčiau bandyti juos apibrėžti, identifikuoti ir išsiaiškinti, kokiamis priemonėmis galima juos įveikti ir paskui bandyti vertinti pažangą. Thank you. <clears throat> Thank you very much to all of you. And... Uh, Ačiū visiems. Ar būtų klausimų, pastabų? Ponas Boni. Ačiū už pristatymus. Aš manau, kad mums reikia grįžti prie fundamentalių klausimų, nes jeigu kalbame apie tai, kad trūksta harmonizavimo, mes tam tikrose srityse bandome, pavyzdžiui, informacinio saugumo direktyva, tarkim, yra žingsnis gerą linkme, tačiau mums, Europos parlamento nariams, būtų naudinga išklausyti jūsų informacijos apie tai, kuriuose srityse jūsų manimų trūksta harmonizavimo ir ką būtų galima gerinti. Jūs minėjote tai, kad Europolas, Enisa ir kitos specializuotos um, agentūros ar padaliniai Europolė turi daugiau vienatarbiauti. Tai aišku yra labai svarbu, tačiau tai yra irgi, ar tai yra geresnio organizavimo, ar vadybos klausimas, ar čia yra pati struktūra. Ir toliau kitas dalykas. Kokių reikia teisinių pakeitimų? Kai kurie sakė, kad reikia teisinio iškumo kad būtų gerai, na, būtų gerai gauti daugiau informacijos apie tai, kokiose srityse ir kaip e, mums išspręsti tas problemas. Taip pat buvo pasakyta, kad kodavimo, kodavimo išskirtinių sprendimų čia nereikia. Aš kaip suprantu, kodavimo kodavimo mums reikia, bet kita vertus turime surasti subalansuotą požiūrį. Pavyzdžiui, gal jūs turėtumėte pasiūlymų, nes mums, Europos parlamento nariams, na, jeigu mes apie tai kalbamės, tai mes pradedame iškart e, konfliktuoti ir tai, tai neduoda jokių rezultatų. Tai mums reikalingas jūsų kaip ekspertų nuomonė. Ir taip pat e, gal galėtumėte pasakyti, kokie yra santykiai su mūsų partneriais kitose šalyse reikalingi. Jūs kalbėjote apie santykius tarp ES ir JAV, bet aišku, turime nepamiršti ir rytų partnerystės šalių. Taigi, kaip jūsų manimų būtų galima bendradarbiauti su tomis šalimis. Ir paskutinis dalykas. Aš lankiausi Enisoje. Ir man atrodo, na, kad prieš tre, trejus ar ketverius metus Enisos biudžetas nekito. Aš nežinau, kaip yra su Europolu, bet tikėtina, kad panašiai. Taigi mums Jeigu mes tikrai norime kovoti su kibernetiniais nusikaltimais, tai turime geresnį teisinį pagrindą parengti. Turime pamastyti, ko mes norime ir taip pat turime sukurti pajėgumus, e, įdarbinti gerus žmonės ir tinkamai finansuoti tokias institucijas. Ir dar norėčiau paklausti apie tą padalinį, kuris pradės veikti Europole. Ar jis, jisai daugiau susijęs su terorizmu, kiek suprantu? Nuo sausio pirmos dienos jis pradės veikti. Tai gal galėtumėte daugiau papasakoti apie jį? Na, faktiškai iš trijų savaičių jau prasidės, pradės veiklą šis padalinys. Ačiū, ponė. Ponė, aš visiškai sutinku, ką jūs sakėte dėl Enisos. Ir aš apjungdamas tos klausimus, norėčiau irgi užduoti klausimą dėl kodavimo. Mes per masinio sėkimo skandalo tyrimą, mes apie daug, daug apie tai kalbėjome, apie kodavimą ir panašiai. Ir norėčiau paklausti, kada, man atrodo, ponas Bonė apie tai kalbėjo, bet konkrečiai pagal kokį, kokį teisinį pagrindą ir kada, kiek mes galime toleruoti tuos kodavimus tam, kad užtikrintumėme, aišku, privatumą vartotojams internetu, bet ir taip pat kiek tai susijęs su teisės saugos darbu ir esant kokioms aplinkybėms tas daroma ir kokio mums reikia čia teisinio pagrindo. Ar tikrai neišvengsime tokių tokių kodavimo būdų. Taigi aš e, norėčiau daugiau apie tai sužinoti, apie tokį kodavimą. Ana. Vis, ne visų prilegentų išklausiau, bet tai, ką išgirdau, tik tai dar kartą patvirtino, ką jau ir taip žinojau, kad valstybės narės juokauja su piliečiais, nes jeigu yra sritis, kur tikrai reikia daug investicijų, vertindami ir biudžetą, ir pajėgumus, žmogiškuosius išteklius, darbo jėgą ir panašiai, tai čia būtų šis rytis. Turint omenyje, kad labai tai yra svarbu mūsų saugumui. Na ir aš nemanau, kad daugumoje valstybių narių bus pajėgumų ir noro investuoti ir kažką iš esmės pakeisti Ypač, na, jeigu nėra supra nacionalinio noro kažką padaryti. Ir kol mes pasieksime kokios tai darnos tuose santykiuose, tai aišku, būsime tikrai labai silpni. Silpniausia grandinės grandis. Ir aš manau, kad tai yra problema ir ES institucijų viduje. Prieš kelias dienas aš lankiausi uh, vakarienėje, kur dalyvavo įvairių valstybių narių ekspertai ir įmonių atstovai iš skaitmeninio pasaulio, kibernetinio saugumo specialistų. Ir jie man sakė, kad jie patys yra liudininkai ir nukentėjusieji, nes ES institucijose yra vidinių kovų, turiuomenėje NISA ir komisija. Tai aš norėčiau jūsų paklausti štai, ko jūs neminėjote Europos gynybos agentūros. Tai yra dar viena agentūra, kuri turėtų plėtotis ir imtis veiksmų dėl kibernetinio saugumo. Ypač turint omenyje kritiškai svarbios infrastruktūros saugumą. Kaip tai yra susiję būtent santykiai su gynybos agentūra, karinėmis struktūromis ir panašiai. Juk tai yra labai svarbu, kalbant apie kritinės infrastruktūros apsaugą. Ir galiausiai aš dalyvavau, kai mūsų komiteto delegacija vyko į Kiniją. Ir jūs irgi minėtėjote kibernetinius nusikaltimus, kurie dažniausiai yra susijęs su valstybėmis. Bet to apsilankimo metu mes lankėmės Huawei. Wa reiškia Kinija, Wei reiškia klėstėjimas. Tai yra e, Kinijos klėstėjimas. Taip išverčiamas tas žodis. Ir mūsų vyriausybės vis tiek su Huawei sudaro saugumo sutartis. Jau ne, turint omenyje, kokios taisyklės yra primetamos pagal Kinijos sistemą. Tai mes patys savo, esame pas blogiausias savo priešas. Dėl tos kvailos taupimo politikos kurios, dėl kurios nebuvo tinkamai investuojama į tokias agentūras, kurios turėjo užtikrinti mano, mūsų saugumą, jau nekalbant apie, saugum, apie gynybinius pajėgumus. Cecilija, ar nori pasakyti? Ačiū. Aš norėčiau paklausti, turint omenyje kitą užduotį kurią atliks Europolas terorizmo srityje, ar jūs jau turite konkrečių priemonių kovoti su nepykantos, nepykantą kurstančiais pasisakymais ir verbavimu, radikalių kovotojų verbavimu. Ačiū, Cecilija. Prieš perinant prie dešimto klausimo, žinau, kad du bendra pranešėjai irgi nurodė, kad norės užduoti klausimus. Bet dar prieš tai aš norėčiau labai trumpai apie abipusės teisinės pagalbos metodus paklausti, nes pas mus irgi buvo atliktas tyrimas parlamente prieš maždaug vienerius metus. Ir mes išsiaiškinome, kad kibernetinių nusikaltimų konvencija nėra labai gerai naudojamasi ir uh, abipusės teisinės pagalbos metodas yra labai lėtas, taigi kokių turite minčių dėl kitų teisinių priemonių. Aš šiek tiek kartoju tai, ką sakė ponas Boninė, nes tai yra rimti klausimai. Jūs kalbėjote apie Nisa taip pat ir ji nėra pakankamai gerai finansuojama ir mes tikrai turime reaguoti labai greitai ir aš suprantu, Ana Gomeš, man atrodo, šiek tiek kalbėjo apie tai kaip apie skubius veiksmus ir mūsų piliečiai, kai skaitosi, skaito žiniasklaidos straipsnis apie tai, kad buvo e, pavaukti kažkokie tai, tai banko duomenys ar, ar panašiai, tai tada iškil, iškart kyla klausimas, ką daro Europolas, na, o jūs kaip akademikai, kokių patarimų jūs galite pateikti dėl to, kaip gerinti metodiką ir ką mums daryti. Aš sutinku, kad klausimas kubus. Ir gal neturėjome labai daug laiko apie tai pasikalbėti, bet dėkoju už pristatymus ir gal galėtumėte tuomet pakomentuoti klausimus. Labai daug laiko neturime, bet gal galėtumėte atsakyti klausimus. Pradėsime nuo pono Van Gemmert. Ačiū, pirmininkė. Aš pasitengsiu trumpai pakomentuoti kelis klausimus, kurie buvo užduoti. Pirmiausia, klausimas apie įstatymus, ką būtų galima čia padaryti. Kad įstatymai valstybės narėse būtų daug maž vienodi. Pir, vienas duomenų saugojimas, pavyzdžiui, čia skirtumų yra didelių ir nepaisant to, kad yra tyrimoji veikla duoda rezultatų, bet vis tiek neįmanoma imtis tolesnių veiksmų, nes nėra įmanoma uh, išsiaiškinti, kas yra atsakingas už konkretų veiksmą. Taigi duomenų saugoma šį vienas rytis būtų, kitas rytis, ką aš norėjau pabrėžti, kalbėdamas dėl kodavimo. Tiekėjai kodavimą parengė saugumo tikslais, tas yra būtina, o teisės saugai reikalingi pasiklausimo metodai dar prieš koduojant informaciją, ar tai gali būti uh, tokia būtų galimybė gal netgi įeiti į, į, į namus ir, pavyzdžiui, e, lik, konfiskuoti e, kompiuterį. Taigi, aš minėjau taip pat ir privalomo atskleidimo reikalavimą, vienose valstybėse jis yra, kitose ne. Dėl to, kaip šalys bendradar... yra bendradarbiavimas su šalimis, minėsiu dvi - Rusijos federacija ir Ukraina. E, būtų čia bendradarbiavimas labai naudingas, nes kai kurie tekstai ir kai kurie nusikaltėliai bando ten slėptis ir Europolui nėra jokių galimybių gauti informacijos apie juos. Dėl personalo, ką jūs minėjote, matėme krizę po krizės, šiek tiek biudžetas buvo padidintas agentūroms ir Europolui taip pat, kai ištiko migrantų krizė, matėme, kad būtina tą padaryti, o dėl kibernetinių nusikaltimų. E, matome, kad iš tiesų irgiamas finansavimas. Toliau dėl terorizmo ir nepykantą kurstančių pasisakymų mes čia ne nuo nulio pradedame, jau turime darbo grupę, kuri užsima terorizmu Ir taip pat dabar mes irgi atliekame tyrimus Paryžiuje. Interneto padalinį irgi įtrauksime. Taip pat didelės paramos susilaukime iš tarybos ir parlamento, būtent, kad imtumėme šios veiklos. Ir aš tikiuosi, kad e, šiandien galėsime pakalbėti ir apie tai, kaip būtų galima gauti tam daugiau darbuotojų, nes priešingų atveju tai neveiks ateityje. Tai būtų tokie atsakymai į klausimus. Thank you very much. Please take your time. We, we do have time for... Labai ačiū. Galite tikrai kalbėti tiek, kiek jums reikia laiko, nes laiko turime. Dėkuoju iš klausimus. Man atrodo, čia reikėtų vieną tokį bendrą dalyką pasakyti. Dėl to, kad reikia surasti tinkamą pusiausvyrą tarp teisėsaugos poreikių ir mm, pagrindinių teisių sukurtų lūkesčių, ta pusiausvyrą galbūt kažkiek klaidina. Tik tai jeigu mes turime tvirtą visą bazę, kuri garantuoja visas teises ir teisė į teisingą uh, gynybą, teisingą teismo procesą, tik tuomet teisės saugos veiksmai yra tinkami kovojant su kibernetiniais nusikaltimais. Ir mes savo studijoje irgi tą patį pasakėme, kad tai yra ir teisinis, ir su politikos formavimu susijęs klausimas, ir tik po to tai jau yra techninis klausimas. Žinau, kad tai atsako jūsų klausimą. Uh, Mm, ir dabar antras dalykas, ką galime padaryti, ką galima patobulinti. Savo pranešime mes sakome, mm, galvojant apie tarpusavę teisinės pagalbos susitarimus, čia tuose susitarimuose būtų galima tobulinti kai kurias nuostas, mes vardiname įvairias galimybės, įvairius variantus Kitas variantas būtų paimti Europos tyrimo orderį kaip bazę, kaip metmenis bendarbiavimui su kitomis šalimis, taip pat ir privačių sektoriumi ir kitomis valstybėmis. Mes savo studijoje netgi panalizavome galimybę surenkti transatlantinį tyrimą, pasiremiant tomis garantijomis, kurias suteikia Europos tyrimo orderis. Mes esame parengę tą teisinę bazę, tai kodėlgi jos nepanaudojus ir, ir taip daug plačiau, aukštesniam lygiai. Na, Vandermüller arba Džiau gal. Will... Ačiū už klausimus. Aš atsakysiu į kai kurios užduotus klausimus. Mm, visų pirma, dėl visos fragmentacijos, kaip galima tai spręsti. Iš savo tyri, per savo tyrimą mes pamatėme, kad yra aukšto lygio iniciatyvų, kurios, kurį įmasi ENISA ir EC3 bendradarbiavimui paskatinti, tačiau operatyvinio bendradarbiavimo yra labai nedaug. Taigi galvojant apie informac... keitimas informaciją, pajėgumų stiprinimą, mes pastebime, kad, yra, kad trūksta susikalbėjimo tarptų taktinių grupių, kurios mm, užtikrina kibernetinį atsparumą. Ir tą pabrėžia ir mūsų pokalbiai valstybių narių lygmenių. Uh, Nežiūrint to, kad visi žino apie Anisą, jas vis tiek atsakymai buvo tokie, kad bendarbiavimas su Anisa yra um, toks atsitiktinis, labai siauro masto, taigi operatyvinių lygmenių reikia spręsti tos klausimus. Toliau dar yra fragmentacija ir skirtingose sektoriuose, pažiūrėjau, Europos gynybos agentūra, kuri buvo paminėta anksčiau. Uh, dirba, pavyzdžiui, prieglopščio srityje, nors kibernetiniai nusikaltimai, e, kibernetinis atsparumas dažnai tikrai labai persikloja su tuo, ką reikia apspręsti, bet e, to koncept, konceptualaus susikalbėjimo trūksta. Ir, ir iš Enisos mes suprantame, kad yra jau kažkam tikri. Mm, tarpiniai susitarimai, laikiniai susitarimai kaip ir sudaromi, tačiau galvant apie keitimas informaciją visą grandinę, teisės sauga nėra įtraukta pakankamai. Mes galvojame, kad reikia daugiau suinteresuotas šalis įtraukti tam, kad būtų galima išvengti fragmentacijos, tolesnės fragmentacijos. Dabar dėl tarpusavio pagalbos um, sutarčių mes matome, kad dažnai valstybės narės apeina tas sutartis ir tiesiog pasitelkia dvišalius, daugiašalius susitarimus. Tai gali turėti tam tikrų pranašumų, bet gali turėti ir tam tikrų trūkumų. Ir čia viena iš tokių dalykų, ką pastebėčiau, kaip kolegos jau kalbėjo, mm, teisiniai politikos klausimai yra labai svarbus, bet uh, čia būtent dėl kibernetinių nusikaltimų reikia atsižvelgti į techninius aspektus, kurie skiria kibernetinius nusikaltimus nuo įprastinių nusikaltimų labai smarkiai. Ir tie techniniai kibernetinių nusikaltimų aspektai nėra pakankamai išspręsti, atspindėti. Gal kolegė dar kažką norėtų pridurti? Dėl to, ką pasakėte dėl EDE, e, gynybos agentūros ir visos infrastruktūros, aš nežinau. Uh, Ar Europos gynybos agentūra čia turėtų įsitraukti į kibernetinio atsparumo stiprinimą? Aš galima sakyti, kad yra jungtis tarp nacionalinių saugumo tarnybų ir e, strateginių objektų, kritinės infrastruktūros, bet čia valstybės narės rūpinasi tuo klausimu. Čia, čia galim būtų diskutuoti. Uh, Dabar dėl um, valstybių ir kibernetinių nusikaltelių ir tų ryšių, čia sunku būtų atsakyti tokį klausimą, nes yra daug mm, spėlionių, trūksta įrodymų, bent jau iš viešai prieinamų duomenų. Mm, tikrai informacija nėra tokia patikima, kokios mes galbūt jos norėtumėm. Um, Labai dėkuoju visiems keturiems prelegentams, buvo tikrai labai įdomios diskusijos, labai dėkuoju ir nariams, kurie prisijungė prie mūsų diskusijų ir uždavė klausimus. Aš manau, kad kibernetinio nusikalstamumo srityje mūsų komitetas turi didžiulį įdirbį ir su Vašingtonu dirbame ir mes grįžime, aišku, prie tų klausimų ir kaip ponia Gomes išsakė, Tai yra nepaprastai svarbus klausimas mūsų piliečiams ir tikrai grįšime prie šios mm, temos struktūrizuotų būdų ir, ir tikrai už tai labai dėkojame už jūsų indėlį į mūsų tolesnį darbą. Kolegos, dabar labai greitai periname prie dešimto darbo tvarkės punktų. Aš taip suprantu, kad bendra pranešėjai padarys trumpą pranešimą šiuo klausimu. Kas norėtų kalbėti pirmą? Indicates. Roberta, do you want? Roberta, ar norėtum? Prašau. Cecil tada. Kiengė. Prendo atto della decisione di posticipare la discussione sul eh, documento di lavoro. Primtas sprendimas atidėti diskusijas dėl mūsų darbo dokumento. Tada galėtumėm detaliau aptarti visus klausimus kitą ketvirtadienį Strasbūrę. Jeigu būtų priimtas tos sprendimas, mes galėtumėme iki to laiko dar ir likusius nuomonių skirtumus išspręsti. Norėčiau tikrai, kad su šešėlinės pranešėjais dar turėtumėm galimybę padirbėti, pasidaryti dokumentais, bet dar noriu pasakyti, kad esu pakvietusi Lioveno universiteto studentų grupę, kurie sėdi štai salės gale, noriu jos labai pasveikinti. Uh, Mums labai svarbu yra keistis nuomonėmis su studentais. Taigi, e, pirmininkė, jeigu leistumėte, aš pakvieščiau tą pačią grupę atvykti ir į kitą mūsų komiteto posėdį, kur mes kalbėsime apie šios dokumentus detaliau. Roberta, ar norėtumėte jūs dar kažką tai pridurti? Ačiū, Klodai, labai trumpai. Pritariu tam, ką pasakė Cecil. Nuo pat e, proceso pradžios mes siekėme užtikrinti konvergenciją tarp visų frakcijų ir e, ketinome pateikti du dokumentus dėl sienų valymo ir dėl, dėl CIS efektyvaus įgyveninimo, tačiau dar nesusitarėme, taigi Negalime šiandien pasidžiaugti tuo, kad turime susitarimą, negalime kol kas dar apie jį kalbėti, tai labai prašome jūsų nukelti tas diskusijas, kad galėtumėm tuos dokumentus aptarti ir kuomet jau labiau suartės mūsų nuomonės e, iš visų skirtingų frakcijų, tai mes tada pristatysime visiems tą susitarimą. Aš labai tikiuosi, kad tai bus įmanoma padaryti dar iki metų pabaigos, galbūt gruodžio 21 dieną bent jau. Dėkuoju šios paaiškinimus. Gerai, tada mes perkelsime šio klausimo svarstymą į kitą posėdį, kadangi tikrai jūs išaiškinote visas priežastis. Kaip, kaip pirmininkas, aš tik dabar apie tai išgirdau, tai aš labai atsiprašau tų narių, kurie atvyko į šį posėdį galbūt tik tai dėl šio klausimo. Aš labai tikiuosi, kad jūs pasiliksite dar truputėlį, nes svarstysime dar vieną darbo atverkės klausimą. Tai tiesiog labai atsiprašau tų, kas galbūt tikėjotės diskusijų šiandien šio klausimu, bet pranešė jos paaiškino, kodėl turime atidėti tą svarstymą kitam posėdžiui. Dabar iš karto perbėgame prie 11 darbo atvarkės punkto. Žinau, ketvirtadienio popietė visi labai pavargę. Darbo atvirkės 11 punktas tai yra e, studija dėl es bendarbiavimo su trečiomis šalimis migracijos rytyje. Čia Europos parlamento mm, piliečių teisų ir konstitucinių reikalų politikos departamentas užsakė šią studiją ir taip, suteiksiu dabar jums žodį, matau, kad jau nerimaujate, norite pradėti. Oh, somebody substituted. Just, uh, Dr. Garcia Andrade was yeah. presenting. So. That's what was going on. <laughs> My apologies. So yeah, um, the presentation. Uh, Taigi, Profesorius Filip Debraiker mm, nėra, jis negalėjo dalyvauti, o daktarė Paulo Garcia Andrade pristatys savo dalį. Taip, teisingai pasakiau, mes Šią studiją užsakėme, norėdami pažiūrėti į holistišką požiūrį į migraciją. Jūs, aišku, viską paaiškinsite, o paskui, aišku, dar bus pranešėjų ir kitų parlamentarų klausimai. Taigi, prašom. Ačiū pirmininkė. Ačiū visiems už tokį malonų kvietimą. Man tikrai garbė kreiptis į Libę komiteto narius. mūsų komandos vardu norėčiau pristatyti parengtą studiją apie bendradarbiavimą su trečiosiamis šalimis migracijos srityje. Mūsų komanda sudarė Iva Martiniš Europos universiteto instituto, taip pat prisidėjo Jorika Vytas ir Džio Mananašvili, e, moksliniai bendradarbiai Filip Debriuker iš e, Bruselio universiteto, kuris koordinavo prieglopščio ir migracijos tinklą, bei Kristina Kortasar iš Gomijų universiteto. Toliau šios studijos apreptis ir kontekstas. E, rėmėmės bendra es bendradarbiavimo su trečiomis šalimis strategija e, imigracijos ir prieglapščio srityje 2014 metų, tačiau konkretus mūsų pasirinktas požiūris uh, E, mes, buvo toks, kad mes dėmesį daugiausia skiriame politiniam pagrindui, kurio paremtas bendarbiavimas šalimis, trečiosiomis šalimis e, GAM e, strategija. Apie tai kalbėjo valstybės narės ir ES, tačiau dabar atėjo laikas sutelkti dėmesį į subalansuotą, nuseklų, veiksmingą bendradarbiavimą ir žinoma vertinimą to, kas vyksta, kas yra daroma. Bendradarbiavimo su trečiosiomis šalimis svarba, svarba žinoma išaugo dėl nesenų įvykių susijusių su migracijos krize ir konkrečiau su pabėgėlių krize ir atsižvelgiant į, į tas e, tendencijas. E, norėčiau akcentuoti keletą neraminančių poslinkių. Visų pirma, readmisija ir e, sienų valdymas vėl tampa e, europinių diskusijų tema, ypač po e, spalio mėnesį įvykusio susitikimo skirto Balkla, Balkanų maršrutui. Ir čia ES veiksmų planas dėl solidarumo su trečiosiomis šalimis sprendžiant pabėgėlių krizę Europoje suvokiamas tikrinai fin, finansiniais e, terminais, pamirštant tokį klausimą kaip asmenų perkelimas, perskirstimas. Ir trečias neraminantis reiškinys tai saugumo e, saugumo grėsmių kilimas po tragiškų įvykių Paryžiuje. Norėčiau dabar trumpai Jums pristatyti šios studijos struktūrą ir turinį. Po trumpos įžangos apie iššūkius prieglopščio ir migracijos srityje ir taip pat peržiūrėjus išorės kompetencijas ES ir valstybių narių išorės kompetencijas, pirmajame skyriuje pateikta analizė, instrumentų, kurias es naudoja prieglapščio ir migracijos srityje. Paskui tie instrumentai suskirstyti pagal pobūdį, pavyzdžiui, politiniai, tai regioninis ir šalis dialogas migracijos klausimais, e, partneristės judumo srityje, teisė, legalus judumo kanalai. Taip pat readmisijos vizų supapra, procedūros supaprastinimo klausimai asociacijos ir bendradarbiavimo sutartys ir galiausiai operatyvinės priemonės. Tai yra regioninės apsaugos programos ir taip pat regioninės apsaugos programos Frontex agentūros darbas ir EASO išorės veiksmai. Ši analizė apima ir finan, es finansinių instrumentų aptarimą, e, tai kalbame apie instrumentus būtinus bendradarbiavimui su trečiosiomis šalimis DEFCO, HOMNIER ir generaliniai direktoratai EIVT ir trumpai pristatyti valstybių narių trišalio išorės bendradarbiavimo pasirinkti būdai. Aptarėme tų priemonių poveikį ir jų, duodam, jų panaudojimo rezultatus iš trijų perspektyvų. Visų pirma, indėlis ir pasiektas tikslas. Antra, pasiekmes e, to panaudoto instrumento mm, rezultatai. Ir trečia, koordinavime iškilantys iššūkiai susijęs su patvirtinimu ir įgyvendinimu. Galiausiai pristatome Moldovos, Maroko ir Tuniso e, tyrimo atvejus. E, trečiajame skyriuje pristatytos išvados ir taip pat išvardintos konkrečios rekomendacijos veiksmams ateityje. Ir tai yra klausimas, e, kuriam skirsiu dėmesį per ateinančias minutės. Dėl to, dėl to, kad yra mažai laiko, aš kalbėsiu tik tai apie kai kurios iš jų. Mūsų rekomendacijos susijęs su keturiomis pagrindinėmis išvadomis, kurias pristatysiu. Visų pirma, aiškiai egzistuoja būtinybė siekti kitokio požiūrio į judėjimo srautus. GAM priemonės ir, ir jų gyvendinimas leidžia siekti visų keturių GAM strategijos sudėtinių elementų pusiausvyros, taip pat ir leidžia kovoti su neteisėta migracija, ypač akcentuojant readmisiją ir sienų valdymą. Taigi, yra būtinybė sustiprinti legalios migracijos kanalus, sustiprinant mobilumo partnerystės ir naudojant asociacijos sutartis, nes tuo tarpu e, pripa, pripažįstamos tik tai teisėtai ES esančių pabėgėlių teisės. Šalia migracijos matmens ES turėtų toliau plėtoti tarptautinio prieglopščio ir e, apsaugos procedūras. Labai silpnas yra asmenų perskirstimo komponentas, o ESO biuro vaidmuo yra neišplėtotas dėl e, mažų išteklių biudžete ir dėl politinės valios stygiaus. Šis disbalansas e, atsiliepia ir ES naudojamoms priemonėms bendradarbiavime su trečiosiomis šalimis, nors akivaizdžiai nuolatos didinamos lėšos e, e, pabėgėlių migracijos klausimams pastaruosius metus, jeigu pažvelgsime į DEFCO ENES programą ar teminę prieklopščio programą. Svarbiausias tikslas yra kova su neteisėta migracija o teisėta migracija nelaikoma prioritetu. Politikos nuseklumo kontekste mūsų galva yra teigiamų žingsnių, nes prieglopstis, apsauga ir migracija įtraukti į išorės veiksmus. Ir tai reiškia, kad Europa tai suvokia kaip savo interesų dalį. GAM programos priemonės, finansinio bendradarbiavimo priemonės, geografinių požiūrių sutelkė dėmesio į Pietų Kaukazą, Rytų Europą, kur bendradarbiavimas tik tai pastaruoju metu suintensyvėjo. GAM priemonė turi būti labiau subalansuota ir geografiniu požiūriu. Antra, būtina sustiprinti partnerystę grindžiamą požiūrį. Reikia vis labiau įtraukti trečiasias šalis ir didinti tų priemonių partnerystės matmenį. Mm, tos programos, kai kuriais atvejais yra labai, tos partnerystės yra labai panašios, jų turinys panašus, ir reiškia, kad tikrų dėrybų tarp ES ir trečiųjų šalių nėra. Tas pats pasakytina yra apie kitas sutartis. Ar DPP siūloma e, ak, labiau akcentuoti visus, mm, visus e, procedūros supaprastinimą. E, ir ES turėtų e, pradėti apmastymų laikotarpį, ką jį pasiūlys partneriams po to, kai sėkmingai baigsis e, dialogas dėl vizų sistemos liberalizavimo, kad būtų galima gyvendinti reformas. E, ES tai readmisijos politikoje reikėtų dėmesį skirti kilmės šalims, kad išvengtume sun, sudėtingų sunkių dėrybų Ir taip pat reikia nepamiršti ir galimybės nu, pasinaudoti svertais, įvairiais svertais, derantis dėl tokių sutarčių. racionalizacija ir padidintas ir pagilintas bendradarbiavimas visų pirma regioninio dialogo migracijos klausimais, dubliavimasis. Reikia racionaliau e, struktūrizuoti dialogą ir daugiau dėmesio skirti praktiniai, e, praktiniai naudai. Toliau finansinės priemonės. Yra daugybė finansavimo priemonių, vidaus reikalų, vystomojo bendradarbiavimo, kaiminystės politikos rytise, kurie E, tvarkomi remiantis kartais prieštaringomis taisyklėmis. Jų panaudojimas dubliuojamas, nėra demokratinės kon, jų naudojimo kontrolės. Būtų naudinga tą finansavimo e, sistemą supaprastinti. Politinės priemonės vis dažniau pasi, yra pasitaikanti priemonė e, išorės bendradarbiavimo srityje. Tačiau atsižvelgiant į, į, į, į minkštosios teisės silpnasias vietas, uh, manome, kad vis dažniau reikia imtis, remtis pirminę griežtąją teisę, kad, užtik, kad įtvirtintume e, prisimtų įsipareigojimų juridinį tikslumą ir užtikrintume pabėgėlių teisės socialinės apsaugos, e, prieimimo ar integracijos srityse. Iššūkiai didesni institucinių požiūrių. Pavyzdžiui, ES valstybės narės koordinavimo kontekste e, nors viena vertus valstybės narės reiškia norą dalyvauti visose veiksmuose. Savo studijoje akcentuojame, kad jos ne visada užtikrina savo dalyvavimą po to GAM priemonėse, tokiuose kaip regioninis dialogas arba e, mobilumo partnerystėse. Taip pat stinga e, Mm, reguliarių informacijos mainų tarp komisijos ir valstybės, valstybių narių apie tai, kokiu priemonių imamasi dvišalių lygmenių ir dėl to lojaus, lo, lojalaus bendradarbiavimo principų būtų pageidautina patvirtinti teisiškai saistančias antrinės teisės normas ir numatyti prievolę keisis informaciją apie dvišalius susitarimus, e, svarstyti tas priemonės ir užtikrinti vidinį bendradarbiavimą prieš tų priemonių patvirtinimą. Reikia nepamiršti ir išorės veiksmų naudos, lyginant tuos veiksmus su veiksmais dvišalių pagrindu. Manome, kad būtų gerai atsisakyti atitikties nuostatų readmisijos sutartise ir taip būtų galimybė įvykdyti asmenų sugražinimą remiantis e, oficialiais ar neoficialiais susitarimais, kurie egzistuoja. Jei tos nuostatos būtų anuliuotos, tai reikštų, kad e, es readmisijos sutartis turi bū, turėtų būti gyvendinamos vienodai. Tai taip pat būtų svarbu ir mobilumo partnerysčių atveju. Reikėtų finansuoti tik daugiašalius projektus, kuriuose mobilių partnerysčių daugiašalius projektus, kuriuose dalyvauja kelios valstybės narės, o ne atskirų valstybių narių projektus. Toliau, institucijų matmuo. Tarp institucinis bendradarbiavimas Europos Sąjungoje. tarp institucinio bendradarbiavimo srityje dauguma susijusių institucijų sutarė, kad EIVT dalyvavimas išorės matmenyje turėtų būti sustiprintas. Tačiau tuo tikslu reikia, siekiant to tikslo reikia padidinti e, jo išteklius ir finansavimą. Pareigūnų skirimas į ES delegacijas trečiose šalise turėtų pasidėti netrukus, nes delegacijos teiks pagrindinę politinę paramą įgyventinant GAM strategiją vietoje. Taip pat reikia padidinti Europos parlamento vaidmenį šiame išorinėme matmenyje prieklapščio srityje, kaip matėm, matysime iš peržiūros po, po, po peržiūros pristatymo. Manome, kad reikia didinti mm, labai besiskiriančių prioritetų koordinavimą tarp atskirų direktoratų vidaus DEFCO ir NIE mm, institucijose, o taryboje taryboje būtų naudinga įkurti atskirą skyrių, kuris būtų atsakingas už visų e, susijusių darbinių šalių darbo koordinavimą arba padidinti aukšto rango pareigūnų grupės vaidmenį atsakingos už e, pabėgėlius ir prieglapsti. Ir ketvirta pagrindinė išvada apim, ap, apima skaidrumą. Rekomenduoja siekti didesnio skaidrumo, kad būtų galima parengti geresnį vertinimą ir užtikrinti kontrolę. E, kartais informacijos nėra, taip pat e, vertinimas retai atliekamas, o tai reiškia, kad sunku įvertinti GAM strategijos poveikį ir veiksmingumą. Taip pat nė, nėra atliekamas panaudotų lėšų naudingumo vertinimas. Todėl rekomenduojama atlikti periodinį kiekvieno GAM instrumento vertinimą. Pateiksiu pavyzdį. Paskutinės sustarimai dėl readmisijos sutarčių parengti 2011, o vizų procedūros supaprastinimo paskutinis sustarimas persirašytas 2009. Vertinant įgyvendintus projektus būtų rekomenduojama ne tik sutelkti dėmesį į projektų rezultatus ir ar teisingai panaudojamos lėšos, bet taip pat ir įvertinti projektų poveikį, strateginį, strateginę jų svarbą GAM kontekste. Taip pat manome, kad valstybės narės turėtų teikti tikslius duomenys apie GAM įgyvendinimą ir tuo pagrindu būtų galima atlikti tinkamą kruopštų vertinimą, pavyzdžiui, sugražinamos menų atveju reiktų pakeisti reglamentą A 68 2011, kur kalbama apie statistinius duomenys renkomus apie e, suteikiamo aps, tarptautinio prieglopščio atvejus. Taigi ES redmisijos sutartys įgyvendinimo protokolai ar kita priemonė. Svarbu žinoti, kokie, koks instrumentas taikomas, nes renkant duomenys tik tai nurodoma sugražinama asmens tautybė. Atliekant vertinimą, žinoma, reiktų įvertinti ir veiksmingumo aspektą ir ar kaip GAM priemonė leidžia užtikrinti žmogaus teisės, pavyzdžiui, Frontex išorės veiksmų ar, ar, kit, ar, ar GAM instrumento atveju. Uh, Ir galiausiai studijoje darome išvadą apie tai, kad reikia ieškoti būdų didinti Europos parlamento kontroliuojant ir, ir priežiūros vaidmenį prieglapščio ir migracijos srityje, ypač politinių priemonių atveju, kurių šiame išorės matmenyje pasitaiko vis daugiau. E, reikia konsultacijų dėl, mo, dėl mobilumo partnerysčių Reikėtų nuolatos rengti konsultacijas susitikimus su EP, Europos parlamente ir dėl ES readmisijos sutarčių, vizų supaprastinimo procedūrų. E, šių klausimų nagrinėjimas neturėtų būti visiškai supaprastintas. Reikėtų reikalauti mechanizmo, kurių pagrindų būtų galima kontroliuoti įgyventinimą. Tai būtų tiek. Ačiū uždėmesi. Thank you very much, Dr. Andrade. So... Dėkoju. Ar būtų klausimų? Cecil Kiangė. Pirmiausia, aš norėčiau padėkoti už puikų pristatymą. Aš sutinku su daugeliu dalykų, ką jūs minėjote. Iš jo tyrimo Aš turėjau paruošusi nemažai klausimų, bet e, prelegentė jau pristatydama problematiką atsakė daugelį klausimų. Aš sutinku su tuo, kad e, yra daug disbalanso ir nesuderinamumo ir kad daugiau buvo susitelta ties kova su nelegalia imigracija. Aš manau, kad tą irgi reikia pažymėti. Ir tai, kad reikia sustiprinti partnerystės susitarimus, geriau įtraukti trečią šalis, tai aišku yra esminiai dalykai. Ir gal viena dalis, kurią reiktų dar labiau plėtoti, tai būtų ta dalis, kur kalbama apie trečių šalių partnerius. Ir dar vienas dalykas, kuris man yra labai svarbus, tai yra bendradarbiavimas e, repatriacijos rytyje. Ir jūs irgi čia pateikėte keletą rekomendacijų, taigi dėkoju už tai. Ir aš sutinku, kad sutinku su daug kuo, ką jūs pateikite šiame dokumente. Ačiū, ar būtų kitų pastabų? Barbara. Ačiū už pristatymą. Tiesiog norėjau pasakyti, kad ir aš manau, kad daug dalykų, daugeliu dalykų galėčiau pritarti ir turiu tokį esminį klausimą jums susijusį su tuo, kokį vaidmenį nacionalinės valstybės ir politikai vaidina šioje situacijoje. Užduodu šį klausimą dėl to, kad matau, kad ataskaitoje sakoma, kad Frontexas vaidin labai svarbu vaidmenį. Tokį vaidmenį, kuris, mano manimu, net yra per, per stiprus, kalbant ir apie ESO, taip pat jūs kalbate apie bendrus ES išorės veiksmus. ES iš, išorės veiksmai yra tai, kas iš principo dar tik tai pradedama daryti. Tos užsienio politikos Europoje dar kol kas nėra. O kalbant apie Frontexą ir Frontexo veiklą GAM rėmose, tai aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad kad yra susitarimų tokių kaip neseniai pasirašytas lapžė 27 dienos susitarimas su Graikija, e, kur Frontexas vykdo veiklą palei Graikijos sienas ir čia yra įmanomas bendravimas ir su trečiosiomis šalimis ir tai yra susiję ir su nacionalinių vyriausybių sprendimais. Taigi čia yra tam tikras autonomiškumas, kuris paliekamas valstybėms. Taip pat Frontexas išsitinėjo laišką visoms 28 valstybėms narėms. Visiems ministrams kuriame yra susitarta dėl funkcijų padalymo, tačiau to susitarimo nėra laikomasi. Ir čia turime Graikiją, Graikiją, kuri sutiko priimti Frontexą, kad jis vykdytų operacijas palei jo sienas, bet nėra laikomasi susitarimų. Ir Graikijos vyriausybė pasakė, kad dėl to susitarimas negali veikti su Frontexu, kalbant apie gyvybiškai svarbę ES sienos dalį. Nes Graikijos prašymams buvo pritarta, po to jie buvo atmestinos, tai yra legitimus reikalavimai. Tai norėčiau išklausyti jūsų nuomonę apie tai. Ačiū, Barbara. Daktarė Andradė, ar jūs norėtumėte atsakyti į tuos klausimus? Gal dėl to, kad aš persijungiau kitą kanalą Nelabai supratau paskutinį jūsų klausimą. Nelabai supratau paskutinį jūsų klausimą, nes pakeičiau kalbas, kalb, kanalus. Dėl Frontexo jūs klausėte. Ir karštųjų taškų su Graikija? Eh, well, I, I'm not sure I I got the, the, the spirit of the question, but... Um... Nežinau, ar supratau klausimo esmę, bet kaip, kokį pašvertinu Frontexo vaidmenį, turint omenyje kažtų taškų sistemą ir e, identifikavimą ir registravimą palei sienas, ypač su Italija ir Graikija, tai aš manau, kad e, tai padės sprendžiant ir uh, perskaistimo klausimą. Tiesa, kad Frontexo dalyvavimas yra neišvengiamas, būtinas, kai kyla tokių sunkumų valstybėje narėje, kai sunku susitvarkyti su krize Ir panašu, kad mes bandome kaltinti tą šalis, kurios yra palei sieną, bet tai be jokios abejonės yra bendra problema. Ir savo studijoje mes atlikome tą analizę ir supratome, kadangi daug dėmesio skiriame galbūt santykiams su e, trečiosiomis šalimis, santykiams tarp Frontexo ir trečiųjų šalių, tai aš manau, kad čia yra daug neiškumų, turint omenyje, kas yra daroma. Tiesa, kad e, vis daugiau yra skaidrumo, bent jau pastaraisiais metais matėme daugiau skaidrumo, darbiniai metodai, Frontexo darbas su trečiosiomis, šalis, trečiosiomis šalimis net nėra kaip ir viešai skelbiamas nes Frontexo viešumo politika yra labai pasyvi, nes agentūra visuomet, jeigu jos paprašom atskleisti apie darbo metodus, jį paskelbė apie tai ir sužinome mes apie tų darbo metodų turinį, tačiau vertinant Frontexo santykius su trečiosiomis šalimis, čia daugiausia problemų yra susijęs su tuo, kad nežinome, ką daro Frontexas turint omenyje valstybių narių susitarimų su trečiosiomis šalimis, nes tada jau tas viešumas nėra įmanomas, nes Frontexo darbo metodai, kaip žinia, nėra startinės sutartys, tai yra administraciniai susitarimai, pavyzdžiui, dėl operatyvinio bendradarbiavimo, o pats kontroversiškiausias to bendradarbiavimo elementas mūsų vertinimu yra bendras patruliavimas jūroje. Ir čia darbiniai Frontexo principai negali būti taikomi vykdant tokius jungtinius, vykdant jungtinės operacijas, nes Frontexas ne, negali atlikti tos visiškos sienų kontrolės. Taigi mums reikia, kad tokie susitarimai būtų tarp valstybių narių. Problema ta, kad nėra tokių susitarimų arba jie nėra viešai paskelbti ir, kaip suprantu, tai dažniausiai yra saugumo klausimas. Trečiosios šalys, kurios bendradarbiauja su Frontexu, jos nenori, kad viešai būtų skelbiama apie tokius susitarimus ir to, nenori to ir valstybės narės, nes čia yra saugumo klausimas ir elementas, būtent atskleisti informaciją apie tai, kur siunčiami tie jungtiniai patrūliai ir, ir panašiai, kokiose zonose jie patruliuos. Uh, bet mes manome, kad čia labiau reikalingas skaidrumas. Apie tai, turintuomenė apie tai, ką daro Frontexas bendradarbiaudamas, kai bando padėti valstybėms narėms bendradarbiauti su trečiosiomis šalimis. Ir mes negalime išvengti čia atsakomybės klausimo. Nes valstybė narė atlieka sienų kontrolę, o Frontoxas tik tai valdo ir vadovauja tai operacijai tam tikrą prasme, bet aš net nežinau, ar aš atsakiau jūsų klausimą. O jūsų, tai aš suprantu, buvo tokia daugiau pastaba. Ačiū. Sutinku su jumis, kad pats problematiškiausias klausimas yra sugražinimų politika. ir šiek tiek nustebino tai, ką mes matėme dabar valetoje, Turkijos veiksmų planas dėl sugražinimų ir panašiai, ir mes nežinome, kaip viskas bus. Kalbame apie tai, kad reikia gyventi subalansuotą gam, tačiau netgi tai, kas rašyta popieriuje, to nėra laikomas, jeigu grįžtumėme prie saugumo. Šia turėminį pabėgėlių krizę. Ir sugražinimai yra vienintelis atsakymas. Dėkojame daktarė Andradijai. Labai įdomi ataskaita. Ačiū. Dėkoju kolegoms už klausimus, už tai, kad dalyvavote. Dabar 12 darbo tvarkės punktas. Žeraras Depri dėja negalėjo atvykti, tai tą klausimą atidedame. Atsiprašome kolegų, kurie laukė šio klausimo svarstymo. 13 darbo tvarkės klausimas. Ponas Dejong yra pakeliui ir kol jo laukiame, tai galiu pasakyti, kad gal mes gal gan greitai baigsime. Aš laukiu, laukiame, kada jisai atvyks, aš gal laimėsiu tokiu būdu. 2 eurus nesusilažinau su sekretariato darbuotojais. Dabar tada 14 klausimas ir aš tą galiu padaryti labai ramiai, nes, kaip suprantu, pranešėjas esu aš. Tai yra automatiniai duomenų mainai apie transporto priemonių registravimo duomenis Latvijoje. Tai yra svarbus klausimas susijęs su prium susitarimais. Tai yra 14 darbotojas klausimas, tai yra e, pranešimo projekto pristatymas. Aš jį pristatysiu. 23 lapčio dieną koordinatoriai nusprendė pagal DEHON sistemą suteikti šią ataskaitą, šį pranešimą GUE frakcijai. GUE frakcija paprašė, kad aš tą padaryčiau kaip pirmininkas, aš sutikau išskirtinę tvarką tą padaryti. Ir čia aš galiu pasakyti štai ką. Mes sveikiname žingsnius siekiant geriau įgyventi prium sprendimą dėl automatinių duomenų mainų susijusių su transporto priemonių registravimo uh, duomenimis Latvijoje, kaip žinia, daugelis valstybių narių nesikeičia duomenimis apie transport, transporto priemonių registraciją ir dėl to yra daug problemų su prium dokumentais. Koordinatoriai susitarė dėl terminų, kurių reikia laikytis ir dėl to aš kaip institucinės pagal savo institucinius įsipareigojimus perimu šį darbą. Tik tai gruodžio 14 dieną bus pateiktas Pakeitimai gali būti pateikiami iki gruodžio 14 dienos, angliškai tik tai, balsavimas lybė komitete gruodžio 21, plenarinėme vasario 2 dieną. Aš tikiuosi, kad niekas nenori nieko apie tai pasakyti, ar visiems viskas tinka. Ar būtų pastabų? Ne? Puiku. Ačiū. Um, I'm two euros richer. It's just an in thing. And now we're, uh, we now go to the point. Dabar perėsime prie 13 klausimo. Tai yra teisinė pagalba įtariamiesiems arba apkaltintiems asmenims, kurie neturi, negauna teisinės pagalbos pagal Europos arešto orderio procedūrą. Palauksime pono Dejong. Sulauks, su, sutiksime jį kaip roko žvaigždę, kai jis ateis. Jis jau atėjo. Sorry, Mr. De Jong, my, uh... Prašau, pane De Jong. Šiek tiek visi pavargę. bet e, kadangi atvykote vėliau, tai aš galėjau pristatyti savo pranešimą. Kągi aš jau norėjau pristatyti net kitų posėdžių datas. Palauksiu, kol jūs pasiruošite. Ar jau galite pradėti? Puiku. Kągi kolegos, 13 klausimas, esnė pagalba įtariamiesiems ir kaltinamiems asmenims pagal Europos arešto orderio procedūrą. Tai yra pranešimas ir situacijos pristatymas komitetui apie trilogo posėdį. Tai yra dar vienas svarbus trilogo posėdis mūsų komitetui. Išklausysime pono De Jong apie šią, šį teisinės pagalbos klausimą. Paskutinis trilogo posėdis vyko lap 18 dieną, taigi dabar išklausysime konkrečiai, kokia yra situacija. Taigi, ponė De Jong, prašau. Very much, uh, Mr. Chair, and, uh... Ačiū pirmininkė. Praeitą kartą išsakiau labai neigiamą nuomonę, dabar tik neigiamą, manau, kad tai jau yra pagerėjimas. Uh, Taigi, ne vien tik blogų žinių turime. Po to, kai posėdžiavome su šešėliais, sustikome dar su um, Olandijos teisingumo ministru ir nusprendėme, kad Olandija pirmininkaujant ir po to bus imtasi labai rimtai šio klausimo. Uh, Manau, kad tai svarbu, bet aišku, žiūrėsime, kaip, kaip viskas plėtosis, kaip seksis dėrybomis, bent jau abi pusės e, turi žimtų ketinimų per artimiausią pusmetį dirbti intensyviai. Dėja, mes negalėjome dar susi, surasti trilogui tinkamos datos šiais metais, tai m, mm, jau Liuksemburgui pirmininkaujant mm, nieko nebeivyks, bet e, sausio mėnesį Olandija perėmus pirmininkavimą bus susitikimai numatyti. Bendras požiūris dabar yra toks. Kartu su šešėliniais pranešės ir pirmininkaujančia valstybė nusprendėme, kad geriausia būtų sutelkti dėmesį į tą straipsnį, kur uh, Um, eina kalba apie uh, prašomus asmenys pagal arešto orderį, Europos arešto orderį, nes buvo abejojančių dėl proporcingumo. Um, o šio požiūrio pranašumai būtų tokie, kad mes galėsime aptarti gan nemažai dalykų, kurie būtų visuotinai taikomi ir kitose bylose, jeigu vėliau nuspręstumėm, kad reikia tai išplėsti ir į kitas bylas. Mes labai aiškiai trilogė pasakėme, kad jeigu laikomės tokio požiūrio, Mm, tai nereiškia, kad parlamentas kažką atsima iš direktyvos taikymos ryties pasiūlymų. Mes nedarome jokių nuodų dabar. Tiesiog mes esame pasirengę e, dėrėtis, atvirai kalbėtis ir trilogė, paskui renkti kažkokius tai tekstus, kažkokius tai pakeitimus. Be to, manau, kad tai yra viena iš pasikeimą stiprinančių priemonių. Aš taip pat manau, kad tai galėtų pasitarnauti ir, ir parlamento interesams. Mes sutarėme, kad parlamentas Jei koordinatoriai tą patvirtins kitą pirmanį, aišku, kad parlamentas atliks poveikio vertinimą dėl tų pakeitimų, kuriuos mes siūlome palyginti su komisijos pasiūlymu. Taigi atliksim, palyginsime komisijos poveikio vertinimą e, dėl jų pasiūlymo su tuo, koks būtų poveikis, jeigu mūsų pasiūlymas būtų patvirtintas. Aišku, reikia atsižvelgti įvairius aspektus, tai yra ir, ir, kiek, tai, ir, ir kaina, ir žmogaus teisų aspektai, ir sutaupimas kai kuriais atvejais. Tai jeigu teisinę pagalbą, pavyzdžiui, suteiki bylos pradžioje, kartais gali daug sutaupyti, mm, įvertinant visą proceso kainą, nes pagerėja bendarbiavimas, po to nu, gal ir sklandžiau vyksta tyrimas ir taip toliau. Kiti dalykai, ką mes aptarėme su šešėliniais ir dėl ko mes bendrai sutarėme, aišku, dar lauksime vėlgi koordinatorių sprendimo. Uh, tai mm, būtų prašyti teisinės, teisinio patarimo neformaliai, teisinės, nes teisinė nuomonė, jeigu būtų formali, tai užimtų per daug laiko. Mes norime neformalių atsakymų. Visų pirma, dėl taikymo srities. Mm, būtent dėl direktyvos, dėl galimybės gauti advokatą, ypač 27 ir 28 um, konstatuojamų dalių, nes pirmininkančio valstybė galvoja, kad būtent pagal šias konstatuojamasias dalis nėra tokia didelė prievolė užtikrinti galimybę gauti advokatą ar netgi teisinę pagalbą. Ir mes galvojame, kad teisės, laisvės atėmimo atveju tai um, reikia vis tik tai, kad teisinė tarnyba panalizuotų šią teisinę apibriežtį, nes ne viskas atitinka mūsų poziciją. Mes norime, kad tai būtų padaryta išsamei ir už tai kreipiamės į teisinę tarnybą. Dar vienas dalykas, tokio bendresnio pobūdžio, vėlgi tam, kad parodytumėm, kad Negali būti tokios situacijos, kuomet e, iš viso paketo, iš kelio gairių plano dėl procedūrinių teisų mes susitarėme dėl visko, išskyrus teisinę pagalbą. Čia būtų labai įdomu irgi, kad teisinė tarnyba panalizuotų vėlgi neformaliai, kokie būtų padariniai, jeigu, pavyzdžiui, tas pešmas asmuo pagal Europos arešto orderį pasakytų, kad man nesutekta teisė į teisinę pagalbą. Jeigu nėra, kad, tai, kad nėra europinio standarto, kaip turi atrodyti teisinė pagalba, tai nereiškia, kad uh, aš negaliu kovoti su pačiu Europos arešto orderiu. Čia viskas labai komplikuota, nes mm, Europos arešto orderis yra e, su juo sutinkama ir įsigyvenimas su galvojant, darant tokią prielaidą, kad visos nuostos bus vykdytos. Mūsų valstybės narės norėtų kai, kai kurios iš šis atsisakyti tos direktyvos ir mes galvojame, kad e, kaip be, kaip be atrodytų, mm, tai reikia būtinai, kad kažkas būtų dėl teisinės pagalbos. Taigi, tokie būtų klausimai, aš tikiuosi, kad koordinatoriai parems mūsų požiūrį, paskui bus poveikio įversinimas. Iki kovo pabaigos, balandžio pradžios, man jau taip e, pranešta, tai aš manau, kad laikas tinkamas. Uh, tikrai bus e, poveikio vertinimas atliktas į tą laiką, man atrodo, ir teisiniai tarnybai pakaks laiko neformaliai sureaguoti mūsų klausimus. Aš tikiuosi, kad pirmininkaujantį valstybę tikrai konstruktyviai pažiūrėsi viską ir tikiuosi, kad puikiai vyks diskusijos. That... Ačiū, panadėjom, aš sekiau tą procesą kažkiek, tai aš, aš suprantu, kad yra nepaprastai sudėtingas tai klausimas. Aš labai linkiu sėkmės ir jums, ir e, pirmininkavimą perimsinčiai Olandijai, nes politinis rezonansas yra labai didelis. E, iš tikrųjų, mm, ir teisinė, ir politinė prasme visuomet eina kalba, pavyzdžiui, apie tai, kad finansai apkarpyti, o čia e, tai, ne, tai pakankamai nemažai gali kainuoti, bet priešingų atveju procesas gali žlugti ir taip toliau. Tai e, aš labai linkiu jums sėkmės 2016 e, metų pačioje pradžioje, judant į priekį su šio klausimu. Ir dar ponė Čnyčiai paprašė žodžio, irgi dirba šio klausimu, jį prisidėjo prie viso šio proceso, taigi prašom. Ačiū pirmininkė norėčiau kalbėti Birgit Sipil vardu, todėl bandysiu kalbėti angliškai. Birgit labai atsiprašo, kad negali šiandien būti posėdėje. Vokietijos socialdemokratų partija rengia neįlinę konferenciją Berlyne, bet ji manęs paprašė perduoti, kad ji visiškai remia pranešėjo požiūrį. Reikia poveikio įvertinimo mm, dėl mūsų esminių pakeitimų, taip pat reikia ir paprašyti mūsų teisinės tarnybos e, pateikti teisinius paaiškinimus, nes tuo met galėsime pasitelkti daug tvirtesnius argumentus ir apginti mūsų poziciją kad ir kokia būtų tarybos stipri pozicija, mes neturime nusileisti, mes turime siekti gyvendinti savo įsipareigojimus užtikrinti įtariamiesiems ir kaltinamiesiems sąžiningą teismo procesą. Ačiū. Ačiū ir dar būtų kolegų norinčių pasisakyti? Ne? tuo atveju noriu dar kartą padėkoti poną Dianką. Iš tikrųjų, linkime sėkmės trilogo dėrybose, kai perim, perims pirmininkavimą kita valstybė. Labai svarbi sritis ir su mm, ambasadoriais, pareigūnais tos valstybės, kuri perims pirmininkavimą, jau sutikau ir tikrai atkreipiau jų dėmesį į aktualiausius klausimus. Taigi, imkime tos iniciatyvos, imkime veiksmų ir uh, Kolegos, labai ačiū. Aš tik noriu labai trumpai aptarti 16 punktą. Noriu pasakyti, kad kitas mūsų darbo tvarkės, po, kitas mūsų mm, komiteto posėdis yra ketvirtadienį, gruodžio 17 dieną Strasbūrė. Ketvirtadienio popietė tikrai sudėtinga, mm, tad uh, Kitas mūsų posėdis yra iš ryto 9.30, o po to mes dar posėdžiausime gruodžio 21 po pietų ir gruodžio 22 iš ryto Briuselėje. Daugiau klausimų nėra, ačiū tuomet, dėkoju visiems už dalyvavimą, labai vertinu jūsų dalyvavimą, ypač tų, kurių, kurie buvote visame posėdėje iki pat pabaigos. Ačiū.